Good afternoon. Um, I would like to first... Sveiki, pirmiausia reikėtų tvirtinti darbo tvarkį ir norėčiau taip pat prieš pradedant padaryti keletą pranešimų. Tikiuosi, kad pranešėjai atvyks laiku. Pirmiausia, dėl e, mūsų posėdžio su AFKO e, gegužės 24 dieną. E, pradėsime dirbti 9 valandą ir kalbėsime apie pakeitimus Europos Centrinio banko statuto 22 straipsnio. Koordinatoriai balandžio 14 patvirtino rekomendacijas ir pristatysiu Jums apžvalgą paskirimai e, pareikšta nuomonė dėl bendrųjų nuostatų reglamento biurui. Ekonominė valdysena, susitikimas su Eurozonos e, finansų ministrais, buvo nuspręsta e, keletos valstybių narių finansų ministrus pasikviesti. Niderlandų, Vokietijos, Prancūzijos, Graikijos, Portugalijos, Austrijos Austrijos aptarti ekonominės ir pinigų sąjungos priemonių rinkinį. E, Sustikimas vyks Liepos 12 e, dieną. Taip pat e, priimti sprendimai dėl Europos stabilumo mechanizmo. Ir taip pat buvo nuspręsta, kad bus pateiktas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, apie ekonominę ir pinigų sąjungą ir pirmininkas išplatins šio klausimo projektą. Taip pat nutarėme Eurostato generaliniam direktoriui pateikti klausimą apie tai, kaip statinė programa uh, yra įgyvendinama. Paprašysime, kad būtų padarytas e, pareiškimas. Taip pat Eurodarbo grupės e, vadovą pasikviesti nutarime, kaip kad yra praeitie būdavo. Bus surinktas atviras, e, bet ne viešas koordinatorių posėdis. Taip pat finansinės paramos darbo grupės klausimų priėmėme sprendimų konkrečiai pat, m, mm, su, parengėme m, mm, programos projektą misijai į Atenus, kuri vyks e, birželio 25-26 dieną. Ir programa bus išplatinta taip pat koordinatoriams, taip pat yra pateikti e, pasiūlymai dėl pasiūlymų rezoliucijoms ir tvarkaražys patvirtintas, e, ponas Salojan bus pranešėjęs dėl į FRS. Ir šis klausimas bus e, tvirtinamas Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje. Taip pat e, dėl e, priemė sprendimų dėl vizitų, delegacijų buvo nutarta neperskaisyti vietų numatytų guo frakcijai vizito į Frankfurtą metu. Dėl misijų šių metų antrąjį pusmetį nutarėme naudoti DHON sistemą, vykti į JAV Liepos mėnesį ir paskirstita skaičiai vietų frakcijoms. Taip pat kadencijos e, pabaiga, pasirengimas jai buvo e, nutarta, kad bus keičiamasi su e, pirmininkaujančiomis šalimis nuomonėmis ir kad bus numatyta e, per komiteto posėdį 30-45 minutės tokiam pasikeitimui nuomonėmis e, pirmadienį Strasbūrė ir ketvirtadieniais po pietų per frakcijų savaitės gali tekti, reikėti, gali tekti rengti posėdžius mūsų, jeigu kitaip nebus įmanoma. E, dar vienas dalykas, atviras koordinatorių posėdis bus surinktas, kad būtų pristatyta ataskaita, investicijų skatimas e, ir socialinė infrastruktūra Europoje. Ir dar noriu pasakyti, kad Tiksliau, tai yra daugiau ar mažiau viskas, ką aptarėme ir ką patvirtiname. Trečias klausimas. E, vykstančios tarp institucinės dėrybos 14 gegužės antras e, trilogas vyko dėl ECN plus reglamento dėl trečiojo straipsnio saugikliai, ketvirtojo straipsnio nepriklausomumas, e, penktas straipsnis išteklis, baudų skaičiavimas, dvyliktas straipsnis, dešimt antras straipsnis fizinių asmenų imunitetas, taip pat suteikti galiojimai dirbti toliau techninių lygmenių e, dėl likusių direktyvos nuostatų ir mūsų komiteto darybininkų komanda pateikė savo poziciją dėl 21 straipsnio ir kitas trišalių sutikimas numatytas gegužės 30 dieną. Dabar turėtume pradėti e, nagrinėti mm, pasiūlymus. E, labai džiaugiuosi, kad ponas Klins yra posėdė. Jūs turbūt neprie, neatstovėte e PP pranešėjų, ne. Bet aš norėčiau pasakyti, kad mums labai malonu svarstyti šį klausimą. Tikriausiai jums būti, bus įdomu išgirsti, ką aš pasakysiu. Tai yra peržiūros e, klausimai, kuriuos dabar nagrinėsime. Priemonių tikrinimas tiksliau. Dėl Solvency 2, mokumo 2 mm, veiks diskusija, tikriausiai jūs nenustepsite sužinoję, kad darbas tęsiasi. Labai svarbus deleguotasis aktas rengiamas, peržiūrint e, mokumo 2 e, direktyvą ir kapitalo reikalavimus. Labai malonu, kad lankomis, lankosi pas mus e, Faustas Parentė ir Martinas Merlen, kurie, mm, atstovauja, kuris atstovauja e, FISMA generaliniam direktoratui komisijos. Nuo Ejopos klausimo pradėsime, suteiksiu žodį ponui Parentė, nes Ejopa uh, teikia konsultacijas, o paskui suteiksiu žodį ponui Merlan. Sveiki dar kartą. E, žodis jums dėkui, pirmininkė, labai ačiū, kad e, pakvietėte mus. Mes esame pasirengę prisidėti e, prie priemonių tikrimo. Solvency 2 jau veikia, dviejai metai, kaip ši direktyva įsigaliojusi yra ir atėjo laikas pradėti peržiūrą, rengiantis ateičiai, norint pagerinti sistemą. Mes teikėme komisijai e, techninės konsultacijas, nes seniai konkrečiai tą darėme, sureagavome į komisijos prašymą ir tai yra susijęs su trimis aspektais. Pirmiausia, proporcingumo principo platesnis naudojimas, antras dalykas E, suvaržymų pašalimas e, ekonomikos finansavimui, kad e, būtų galima priderinti nuostas su kapitalo rinkų sąjungos projektu. Ir trečias dalykas - techninių, ne, techninių problemų pašalimas. Mūsų nuomonė yra gana ilga, jūs tikriausiai matėte, bet aš dabar norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Dėl proporcingumo mes esame patvirtinti, bent jau pasiūlėme komisijai patvirtinti uh, visą eilę supaprastintų skaičiavimų e, rizikos e, e, srityje ir kai kuris supaprastinimas yra neprivalomas, mes suprantame, kad komisija gali pasirinkti naudoti tai ar ne. Mes taip pat siūlome įdėkti supaprastinimo elementus, kad išorės kredito reit reitingus būtų lengviau atlikti. Ir taip pat dar vienas supaprastinimas tai yra susijęs su patikros požiūriu, kai investuoja draudikai į kolektyvinės investavimo priemonės. ir dėl e, ekonomikos finansavimo Mes pateikėme pasiūlymus dėl supaprastinimo e, skolos ir nuosavybės tam tikrų elementų. Panašiai kaip ir kad e, dėl infrastruktūros komisija konsultavome praeitįje, mes siūlome patvirtinti objektyvius e, kriterijus, kurie draudikams leistų lengviau įvertinti riziką, investuojant į reitinguojamą ir e, kotiruojamą turtą. Ir reikia tam tikrų aišku objektyvių kriterijų, bet dažnai taip pat e, draudimo įmonės e, vadovaujasi savo patirtimi, darydamas tokias investicijas. Taip pat kai kuriuose srityse vertinimus e, reikėtų peržiūrėti e, susijusi su rizika dėl medicinių išlaidų, nelaimių įvairių išlaidų. Nuo kartas nuo karto reikia iš naujo vertinti tokią riziką. Taip pat komisijai pateikėme pasiūlymus dėl to, kaip reikėtų pervertinti palūkanų normos rizika. Tai, ką mes matėme neseniai, nebuvo numatyta anksčiau ir mes pateikime pasiūlymus dėl rekalibravimo tam tikrų aspektų. Kaip tik e, suinteresuoti subjektai apie tai daug kalba šiuo metu. Poveikis tokių pasiūlymų gali būti nemažas ir mes dėl to per trejus metus siūlome laipsniškai įdėkti pokyčius. Dar norėčiau paminėti vieną paskutinę sritį, kur yra svarbi. Tai yra e, nuostolių e, absorbavimo pajėgumai atidant mokesčius E, šis elementas e, taikomas dviejus metus ir mes nustatėme, kad 70 procentų e, balanse šio mm, elemento traktuojama panašiai, bet 20 procentų, maždaug 100 milijardų eurų dalis tos sumos yra susijusi su specifiką mm, pagal valstybę narę ir sritį ir mes savo konsultacijose siūlome užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp lankstumo mūsų sistemoje ir būtinybės e, užtikrinti galimybę palyginti e, rezultatą galutinį. Mes e, siūlome tam tikrus principus taikyti, pavyzdžiui, dėl prognozių būsimo pelno, e, dėl gražos turto ir siūlome remtis aiškę informaciją e, dėl, apie įmonės turtą ir gražą to turto. Ir e, tai yra susijęs su objektyviais kriterijais, skaičiuojant tokią riziką balanse. Mes dirbame su įvairiais suinteresuotais subjektais ir jie pastarysiais mėnesiais labai e, daug duomenų pateikė. E, jie dalyvavo viešuosiuose konsultacijose, paliojo stalo diskusijose, norėtume jiems padėkoti už tai nes jie tikrai Ejopai labai padėjo apibrėžiant techninius tam tikrus elementus, kurie mūsų nuomonė yra svarbus e, toliau gyvendinant Solvency 2 mokumo 2 direktyvą. Aišku, e, po dviejų, trijų metų atsiras e, dar daugiau pasiūlymų. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovas ponas Merlin. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikėt man galimybę pristatyti e, rengiamus pakeitimus e, mokumo antrajam deleguotam teisės aktui. Išbandysiu pristatyti kontekstą, kodėl peržiūrėti buvo nuspręsta šį dokumentą. Kad 2013 metais buvo susitarta dėl Omnibus 3 direktyvos, didelė dalis deleguotojo teisės aktų turinio jau buvo išbandyta atliekant įvairias kiekybinės poveikio studijas. Tačiau kai kurie suinteresuoti subjektai norėjo, kad dokumentas būtų pakeistas ir kad būtų paskaičiuoti kapitalo reikalavimai prieš įsigaliojant deleguotojų teisės aktų e, terminams. Todėl e, mokumo 2 per peržiūrą turėtų leisti pakeisti kapitalo reikalavimus. 2008 metais tai buvo nuspręsta ir toks įsipareigojimas buvo įtrauktas į deleguotojų teisės akto 150 konstatuojamąją dalį. Nuo to laiko Europos komisija jau sprendė keletą problemų susijusių su investicijomis pagal kapitalo rinkų sąjungos projektus Ypač kalbėjome apie Europos ilgą laiko investicijų fondus, infrastruktūros fondus. Greta to greitai patvirtinsime ir e, pritaikytus kapitalo reikalavimus draudėjų, draudikų investuotojams į e, vertybinius popierius ir kitus, kitas rytis ir tai bus mokumas 2 teisės akto pakeitimas. Tas pakeitimas vėliau uh, deleguotojam teisės aktui bus pritaikytas ir labai greitai tai bus padaryta. Greta jau padarytų pokyčių 2018 metų peržiūra suteikia galimybę mm, aptarti techninės problemas, kurios iškilo 2015 e, metais komisijai pradėjus konsultacinį procesą. Mes teikėme, e, prašėme konsultavimo iš AJOPA organizacijos ir mes išskiriame visą eilę sričių, kuriams e, turėtų būti skiriama daugiau dėmesio per peržą, kalbėjome proporcingumą, e, techninius nesklandumus ir, e, kaip kolega jau minėjo, kitus klausimus. Kaip jau sakiau, vasario 28 dieną gavome galutinę jo papranešimo. 28 punktai buvo formaliai išanalizuoti ir dabar norėtume padėkoti jo už nuoseklų darbą tvarkant šį pranešimą. Mūsų nuomonė, šios organizacijos darbas bendrai yra nepaprastai naudingas ir kokybiškas. Mes patys organizavome viešąjį klausimą mokumo 2 deleguotojo mm, reglamentui peržiūrėti. E, tai vyko kovo 27 dieną Bruselėje, dalyvavo maždaug 300 žmonių. Tai buvo labai naudingas renginys, kuris leido pakeisti mūsų projektą. Šiuo metu Europos komisijos tarnybos atidžiai nagrinėja e, pasiūlymus, kuriuos pateikė AJOPA. Lygiai taip pat e, analizuojame AJOPAS poveikio vertinimą. Matome, kad labai daug suinteresuotųjų subjektų bendrai e, džiaugiasi AJOPA pasiūlytais techniniais pakeitimais į gerąją pusę, o mes Europos komisija techninių lygmenių e, preliminariai palankiai įvertinome didžiąją dalį AJOPAS e, e, patarimų. Tai sakau, nenorėdamas padaryti e, įtakos Europos komisijos galutiniai pozicijai. Vis tik tai turime pasakyti, kad yra gana daug e, suinteresuotų subjektų, kurie sukritikavo Ejopos e, iniciatyvinės konsultacijas. <clears throat> Per komisijos klausimą kovo mėnesį apie tai daug girdėjome kalbant. E, pasiūlymas dėl palūkanų normos rizikos e, traktuojamas kaip itin kontroversiškas. Dėl to padidėtų ženkliai kapitalo reikalavimai draudikams visoje ES. Tad nors mes ir neginčijame, e, šis klausimas iš tiesų yra labai svarbus ir jo paturi teikti pasiūlymų apie jį, Vis tik būtų geriau, jeigu galėtume šį klausimą palūkanų normų riziką aptarti peržiūrėdami direktyvą. Tai turėtų būti padaryta 2020 metais. Direktyvos peržiūra leis plačiau įvertinti mokumo 2 poveikį ilgalaikiai draudimo veiklai ir <clears throat> galėsime tada išsameu e, įvertinti visus esminius klausimus dėl draudimo įmonių investicijų, dėl nelistinguojamo kapitalo pateiktos konsultacijos yra tvirtas pagrindas e, draudėjų tiesioginėms investicijoms į šį turtą. Ir lygiai taip pat tai turėtų leisti privačioms, e, privatiems investuotojams naudotis tokiomis pat e, palankiomis sąlygomis kaip investicijų įmonių fondams. E, sujungus šiuos du punktus draudimo įmonėms turėtų būti lengviau finansuoti realią ekonomiką e, laikantis CMU projekto. Dėl terminų, laiko terminų, mes norime, kad mokumo 2 deleguotojų reglamento pakeitimai būtų patvirtinti dar šiais metais, kaip jau sakiau, e, atliekant vidutinės trukmės CMU peržiūrą. Savo įžangoje aš paaiškinau, kodėl 2016 metais buvo numatyta peržiūrėti deleguotą į teisės aktą, bet kaip Fausto jau sakė, šis, ši peržiūra nėra darbo pabaiga. Mokumas 2 numato, kad 2020 metais turės būti peržiūrėta pati direktyva ir mokumo 2 uh, e, esminiai pakeitimai tada galės būti aptarti. Taip pat komisija tada pateiks veiksmų planą dėl tvaraus finansavimo. Jame bus pasakyta, kad uh, protingios ir atsargios taisyklės ir investicijų turėtų būti pagrindas tos peržiūros ir jo pos prašysime pateikti patarimų šią temą jau šiais metais. Taip pat kalbėjome apie kapitalo investicijas bendrai. Ir tuo tikslu, kaip tik dabar, pradedame tyrimą, kuris leis e, numatu, e, išmatuoti, kas motivuoja investuotojus uh, investuoti į kapitalų turtą ir tikimės, kad mūsų studijos rezultatai mm, bus pasiekti jau šiais metais. Gausime tos rezultatus šiais metais. Ačiū uždėmesi ir aš mielai sakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū. Ačiū komisijai. Jūs įsakėte daug svarbių minčių. Aš suprantu, kad greitai ypač kai kalbam apie STS, tai jau šią vasarą. Bus kažkas padaryta, o aš dabar pasinaudosiu progą ir pateiksiu klausimų, bet prieš tai dėrybų komandai suteiksiu žodį. Yra kolegų, kurie negalėjo atvykti šiandienos posėdį, todėl iškart kreipiuosi į socialdemokratų frakcijos atstovus. EPP atstovų nėra. Pervanš Beres. Nebent kas nors norėtų pasisakyti EPP vardu. Bet atrodo, kad taip nėra, nes aš negau tokios informacijos. Aišku, galite kelti ranką ir visi galėsite pasisakyti, tokia teisė numatyta. Pona Klinsė užsirašiau. Pervanš Beres. Ačiū. Aš ne. E, nesu šešėlinė pranešė, bet noriu pasakyti ačiū, kad ėjo per komisijos pasiūlymą e, atnaujinote ir pateikėte mums naujausią informaciją. Aš suprantu, kad labai daug draudikų jau tarėsi su komisija, komisija jų konsultacijų išklausė, ypač čia atkreipiame dėmesį į palūkanų normų riziką. O mano klausimas yra toks ar e, palūkanų normų rizika išlieka tokia aktuali, ar nereikia, ar e, reikia laukti iki 2020 ar 2021 metų, ar nereikėtų apie palūkanų normų riziką kalbėti anksčiau, nes žinome, kad e, dabartinės normos daro didelę įtaką draudimo įmonių stabilumui Aš taip pat noriu priminti, kaip ir pranešėja sakė, kad peržiūrint šį dokumentą nuolat iškyla porą trejata temų, kurias aš norėčiau išskirti. Pirmiausia, kaip galėtume sumažinti akcijų šoką ilgalaikiam, ilgalaikiams. E, e, sumoms, ilgalaisiai finansų sistemai. Man atrodo, kad ši tema yra labai svarbi. Kitas klausimas. Kintamumas ir to įtaka draudikams. Ar galima tai išmatuoti? Dar dvi temas aš norėčiau, dar tris temas aš norėčiau išskirti trumpai. Kai kurios iš jų buvo paminėtos. Pirmiausia. E, man buvo sakoma, jog iškyla neiškumų dėl išorės prekybos draudimo. E, mes e, čia kalbame apie kalibracijos sankcionavimą. Ir ar yra elementų, kurie leistų įvertinti galiojančius teisės aktus ir pritaikyti deleguotosius teisės aktus. Kitas dalykas. Skirtingas gyvybės ir negyvybės draudimo traktavimas. Čia vėlgi e, kalibracija bus peržiūrėta iš esmės. Ir toje valstybėje, iš kurios aš esu, e, nepriklausomai to ar socialistai valdžioje ar ne, nuolat yra kalbama apie tai, kokios, kokia bus e, strategija investicijų. ypač kai kalbam apie pramonės sektorių. Šioje srityje labai daug pokyčių vyksta. Ir atsiprašau, bet dar vieną punktą norėčiau pridurti. Greičiau nuo jo gal reikėjo pradėti. E, mes suprantame, kad teisinėme darbe e, grotaženklis leg sistemoje E, turime daugiau kalbėti apie tvarų finansavimą. Thank you very much. Raised a number of very relevant points for the ECR Ashley Fox. Ashley Fox, AKR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už klausimą pristatymą. Didėja susirūpinimas tarp tų suinteresuotų subjektų, su kuriais aš kalbėjausi apie tai, kad Ajopa pernelik ribojančią veiklą vykdo ir um, dabartinė rizikos e, marža sudaro maždaug 2 milijardus eurų kapitalo, kurie yra laikomi e, įmonių balansus ir negalima būti naudojami realioje ekonomikoje. Aš manau, kad tai būtų galima pavadinti nepateisinamu ekonomikos finansavimo varžymu. Būtų įdomu sužinoti, kaip komisija ir EIOPA ketina užtikrinti, kad suinteresuoti subjektai visiškai visapuškai dalyvautų procese ir e, atliekant atitinkamus skaičiavimus tam, kad neatsidurtume tokioje padėtyje, kuomet taikomi pernelyg griežti ribojimo reikalavimai ir mes neturėsime galimybės finansuoti ekonomikos poreikio. Ačiū pirmininkė. Ačiū Alde frakcijos vardu, panas Klins. Ačiū pirmininkė. Nesu šešėlinis pranešėjas, tačiau šiuo klausimu, tačiau esu šešėlinis pranešėjas dėl e, priežiūros agentūrų pranešimo ir žinoma taip pat kalbėjausi su įvairiais suinteresuotais subjektais, kurie yra susidomėję uh, naujų agentūrų veiklos reglamentavimu ir tarp e, svarstytų klausimų buvo ir Ajopos tema mokumo 2 e, direktyva įsigaliojo 16 metų gegužės 1 dieną. Tuomet visi mane, kad tai yra pati pažangiausia e, draudimo sistemos visame pasaulyje priežiūros sistema. Tam, kad ji tokia ir liktų direktyva, yra numatytas išsamus peržiūros procesas. 18 e, e, metais įvertinant kapitalo reikalavimus, o 2020 metais yra numatyta visapusiška direktyvos peržiūra tam, kad būtų galima galutinai įsitikinti, ar žengiama tinkama linkme, ar reikia kažką pakeisti kitaip nei šis dviejų pakopų požiūris, turiu minį išnokis metais kapitalo reklamą peržiūrą ir e, tą visą pušką peržiūrą 2010-aisiais jau dabar e, buvo įdėkta nemažai priemonių, kurios daro, kaip aš vis minėjau, ypatingą, ypatingą didelį įtaką e, kapitalo reikalavimui. Pervančių komisijos atstovai minėjo, E, grėsmės susijusius su palūkanų normomis. Tai buvo atitinkamai e, atsižvelgta, taip pat tai buvo pakeisti e, reklaminusiam kapitalui mokumo 2 direktyvoje. Aš nekartą mano dėmesys buvo pokalbiuose su suinteresuotais subjektais atkreptas į tai, kad AJOPA galbūt pernelik plačiai ir griežtai užsimoja įgyvendinama komisijos sprendimus. Čia siūlomi ne tik techniniai pakeitimai, tačiau e, siūlomi esminiai pokyčiai, kurių poveikis įmonių e, kapitalo poreikiu yra labai didelis. Ir Ešli kalbėjo apie tai taip pat, kad daromas atitinkamas po, poveikis e, ribojamas finansuoti rinkos poreikius, mes norime, kad draudimo bendrovės veiktų saugiau, tačiau kartu keliame grėsmę ir vienam iš kapitalo rinkos, kapitalo e, rinkų sąjungos tikslui skatinti įmonių veiklos finansavimą. Taigi man kyla klausimas, ar šios priemonės neturėtų būti laikomos tarybos ir parlamento sprendimų e, e, prerogatyva ir toliau turėtų būti e, tvirtinamas pasitelkus deleguotus teisės aktus ir kaip įgyvendinamos šis teisės. NF frakcijos atstovai nori kalbėti. Ponas Stalojanas. Aš taip pat turiu kelis klausimus. Pastabos. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos atstovams už atliktą darbą, teikiant techninės konsultacijas. Taip pat noriu padėkoti komisijai už komentarus ir už pastangas šioje svarbioje srityje. kalbant apie nereitinguojamas skolas turiu šią temą kelis klausimus. Manau, kad e, pateikiamas pasiūlymas yra pirmasis žingsnis tinkama kryptimi. E, žinome, kad esame patvirtinę nemažai teisės aktų, siekdami mažinti priklausomybę nuo išorės reitingavimo ir manau, kad šioje srityje galėtume taip pat daugiau nuveikti, parengdami tinkamą metodiką, kuri būtų taikoma e, Europos įmonių E, nemažinant e, prudencijos aukšto lygio e, standartų susijusių su mokumu. Kalbant apie investicijas į strateginį turtą, šis klausimas yra labai svarbus kapitalo rinkų sąjungos kontekste. buvo rengiama ataskaita e, Ajopos ir aš noriu paklausti, ar komisija, remdamas atitinkamomis išvadomis, atsižvelgia į e, siūlomas priemonės, siekdamas sumažinti tos e, kintamumo kriterijus dėl palūkanų, su palūkanų normų, normomis susijusių grėsmių Manau, kad galbūt vertėtų įtraukti atitinkamas nuostatas į platesnio masto peržiūrą, kuri bus atliekama 20 metais, kuomet bus vykdomas visapuškas patikrinimas ir tų siūlomų pokyčių poveikis. Per vanšą apie tai minėjau kadangi ir toliau diskutuosime apie ateities būsimą peržiūrą, norėčiau kelias pastabas išsakyti ir paprašyti komisijos ir Europos papildomos informacijos apie papildomus veiksmus šioje srityje. Aš turiu minyje e, Ajopos ataskaitas e, puslapius nuo 100 iki 109, kur kalbama apie nacionalinių rinkų sviravimus. Ir matome, kad egzistuoja mažesnės galimybės pasinaudoti siūlomomis priemonėmis dėl rinkų sviravimo. Ir norėčiau e, galbūt pasiūlyti parengti tam tikras e, specialiasias priemonės pritaikytas e, prie valstybių narių poreikių tam, kad būtų galima paskatinti tų naujų priemonių naudojimą platesniu mastu. Taigi tiek būtumo pastebėjimo, jeigu kitų klausimų nėra, tuomet vėl pradėsime atsakymų ratą nuo Ajopos atstovų, po to kalbės komisijų. Prašau, ačiū. Tik tai norėčiau trumpai pakomentuoti kelis išgarstus klausimus. Pirmiausia, pristaikymas prie rinkų sviravimų. Pradėsiu nuo to, ką kalbėjo ponė Berės ir jūs, pirmininkė Žinoma, tai yra sudėdamoji mūsų stebėjimo sistemos dalis. Mes kiekvienais metais sėkmė ataskaitą apie daromą poveikį. Šiais metais ta ataskaita bus išsamesnė, trečioji rengiama. E, ir suteiks tiek institucijoms, tiek suinteresuotiems subjektams išsame informaciją apie galimybę pasinaudoti turimomis priemonėmis. Čia. Investicijos į strateginį turtą ir e, nereitinguotos skolos E, kol kas neparengėme atitinkamą pasiūlymą šio klausimu, nes priežiūros institucijos, e, e, diskusijos priežiūros institucijose neleido mums pasiekti atitinkamą susitarimą, tačiau mes suteikėme visą norimą informaciją šio klausimu dėl nereitinguojamų skolų buvo pasakyta, kad galime didinti savo pastangas, jau kurį laiką taip ir daroma. Ir <clears throat> stengiamės, kad e, draudikai e, nebūtų didelė dalimi priklausomi nuo išorės kreditavimo tačiau tikrai negaliu pasakyti, ar tos priemonės, e, ar galima būtų čia ir tie dėkti dar papildomų priemonių. <clears throat> Šiuo metu manau, kad komisijai teikiamas konsultacijos jau yra pakankamai geras pagrindas e, ir jos e, leis draudikams veikti sėkmingiau šioje srityje, kalbant apie grėsmėmis susijusiamis su palūkanų normų sviravimu. Pripažįstame, kad tai yra opi problema ir siūlome mm, pasitelkti laipsniškai gyvendinimo procedūrą, jeigu apskritai būtų priimamas koks nors tvirtinimo kokią nors procedūrą, pirmiausia reikia vertinti poveikį, nes uh, 28 ES priežiūros institucijos e, mane, kad būtent tok, tokį pasiūlymą reikia pateikti komisijai, nes neigiamos palūkanų normos, e, kurios galioja jau kurį laiką, parodė e, ir aiškiai nubrėžė dabartinio požiūrio ribotumą ir tos sistemos neveiksmingumą atsižvelgiant į faktinės aplinkybės, į tikrovę, tačiau suprantame, kad galbūt e, reikia palaukti ir e, nu, platesnio masto peržiūros. E, mes teikime pasiūlymus šiuo metu opiausiams klausimams, tačiau žinoma, institucijos pačios turi apsispręsti, ar mūsų teikiami pasiūlymai yra priimtini ir, ir ar galima būtų juos atsižvelgti. Galbūt vėliau peržiūrint mokumas 2 direktyvą buvo paminėtas tvarus finansavimas. Mes nekantrai laukiame galimybės pradėti darbus kartu su komisija sprendžiant šį klausimą ir siekiant iš tiesų aiškiai suvokti, kur ir kokiamis formomis tą tvarų finansavimą mes galime užtikrinti. Mes manome, kad draudikai ir bankų institucijos čia galėtų pasitarnauti šį projektą įgyvendinant, tai kol kas viskas yra tik taip pradinėme etape Ir ateitie šiam klausimui reikia skirti daugiau dėmesio, jeigu parlamentas, komisija ir taryba skirtų papildomų išteklių e, sprendžiant tvaros valsavimo klausimą, tai aš norėčiau, naudodamasis progą, to ir paprašyti, nes ypač kalbant apie grėsmę susijusią su klimato kaita, e, reikia pasakyti ir pabrėžti, kad tai tikrai yra techniniai klausimai ir jiems spręsti reikia e, ekspertų pajėgumų ir mes negalime visų darbų nuveikti tik tai e, pasinaudodami dabar turimais ištekliais. Iš tiesų padėtis yra pakankamai rimta. Darbus jau pradėjome ir ketiname juos plėtoti, vystyti ir toliau. E, ką dar galėčiau pasakyti dėl e, grėsmių maržos. Šiuo klausimų mes daugiausiai dėmesio skiriame kapitalo sąnaudoms ir pakankamai intensyviai padirbėjome ir galiausiai pateikėme e, pasiūlymą išlaikyti dabartinę rizikos maržą. E, ir e, mes rėmėmės turimais duomenimis, šiuo metu neturime jokių įrodymų, dėl kurių turėtume teikti pasiūlymus peržiūrėti kapitalo maržas. Dėl nuosavo kapitalo, tai manau, kad šis klausimas turėtų būti nukeliamas į ateitį. Iš esmės, peržiūrint mokumas dėl direktyvą, tiek galėčiau pasakyti dabar. Ačiū uždėmesi. Žinote, kad mes visuomet remiame Europos priežiūros tarnybas. Dabar žodis komisijai. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad jūsų pastebėjimai taip pat ponios Beres, pono Fox ir pono Klins pastebėjimai e, rodo, kad reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp e, finansinio stabilumo užtikrinimo ir taip pat ekonomikos finansavimo. Tai taip pat labai aktualu yra ir E, mums e, gyvenant dabartinę politiką, bet reikia e, veikti dviem etapais. Pirmiausia, reikia deleguotų aktų pagalba spręsti konkrečias problemas ir mes taip pat norime, kad platesni politiniai ir galbūt filosofiniai klausimai būtų palikti 20 metų peržiūrai. Ir tai yra susijęs su pono Klins pastebėjimais, būtent, kad pagrindinius klausimus reikia palikti e, bendrosios, bendros sprendimo procedūrai ir abiem institucijom priimančiam sprendimus. Dėl palūkanų normų rizikos, kai aš, kaip aš pradžioj sakiau, mes pripažįstame tai, kad Šis klausimas yra svarbus, kurį reikėtų labai atidžiai išnagrinėti ir atsargiai reikia žiūrėti. Nors palūkonų e, normos pastaraisiais metais buvo labai žemos, mes nematėme, kad dabartinis kapitalo reikalavimų e, skaičiavimas palūkonų normų rizikai turėtų kokiu nors keltų kokiu nors problemų. Taip pat matome, kad gali pasireikšti prociklinės pasiekmes, jeigu mes skubotų priemonių imsimės. Dėl to manome, kad galbūt reikėtų šį klausimą plačiau aptarti per 20 metų peržiūrą. Nematome, kad egzistuotų poreikis tą daryti būtent šiais metais. Dėl e, nuosavo turto taip pat e, galima tą pasakyti 18 metų peržiūra dėl e, turto kuriuo neprekiama biržoje. Darbas vyksta kaip planuota, bet taip pat yra platesnis klausimas, tai yra e, kotiruojamas, ne kotiruojamas biržoje turtas, reikia plačiau į tai žvelgti. Ir sudėtinga uh, tokį klausimą deleguotojų aktų uh, spręsti. Ir uh, dabar atliekamas tyrimas. Mes uh, laukiame tyrimo rezultatų. Uh, ir tik tai tada pateiksime pasiūlymus dėl nuosavo turto. Ta pati galima pasakyti e, apie strateginės e, nuosavybės investicijas. Buvo išsakyta nemažai kritikos būtent dėl to, kad kriterijai, e, pagal kuriuos yra nustatomas strateginis dalyvavimas, yra per siauri. Ir tai trukdo ekonomikos investavimui į ekonomiką ir galbūt 20 metų peržiūrėje tai būtų galima pasižiūrėti dėl nereitinguojamos skolos, kaip aš sakiau pradžioje, EJOPOS mm, rekomendacijos yra geras pagrindas dirbti toliau ir taip pat mes galvojame apie 5 procentų viršnės ribas bendrų investicijų EJOPA, būtent tą siūlo ribą. Mes nesame uh, tikri, kad tokia riba yra būtina, nes tai galėtų pakengti mūsų tikslams. Tai yra skatinti daugiau privačių investicijų Europoje ir tam, kad būtų galima e, paskatinti investicijas į e, privačias investicijas mes nenorėtume, kad e, reikėtų, kad būtų įrašytas tas 5 procentų riba, apribojimas dėl tvaraus finansavimo. Mes e, galvojame, kad deleguoto akto, per, e, akto peržiūros metu tą galime padaryti. Mes rekomendacijas jo pasieksime gyvendinti ir dėl, dėl e, patikėtinių prievolių mes kaip pirmąjį žingsnį įdėksime tam tikras nuostatas ir taip pat E, pasinaudosime progą ir sieksime, kad draudimo įmonės prisidės prie e, tvaraus finansavimo Europos rinkos. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Uh, Mes turėsime prie šio klausimo dar grįžti. Bet Ejopos tai paaiškinimai ir komisijos išdėstas požiūris e, jau mums suteikė svarios informacijos. Matome, kad nuomonės dėl daugelio dalykų su tampa, dėl kai kurių dalykų reikės tęsti dialogą, dėl deleguotojų aktų ir dėl tolesnės priežios. Manau, kad mes galime baigti diskusiją šio klausimu. Noriu padėkoti e, e, ponui Parentė ir Marte už veikėtiems komisijos ir Europos atstovams. Dabar skelbiu 15 minučių pertrauką. Dėkui.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

So we are ready to start. Uh, uh, Padarėme trumpą pertraukėlę, dabar pradėkime kitą nagrinėti punktą. Tai yra penktas darbo trukės punktas, uh, reglamentas 104-2010 metų dėl nuostatų skirtų sustiprinti administraciniam bendradarbiavimui pridėtinės vertės mokesčio srityje. Komisija lapkritį šis pernai pateikė pasiūlymą ir siūloma e, administraciniam bendradarbiavimui nustatyti naujas taisyklės, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su PVM sukčiavimu. Pasiūlymų tos priemonės turėtų pagerinti informacijos e, mainus tarp administra, e, institucijų atsakingų už mokesčių surinkimą, taip pat apie auditą ir sustiprinti e, mokesčių administravimo institucijų ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimą. Pernai spalį buvo pateikti pasiūlymai, taip pat paskelbtas veiksmų planas 16 e, metais. E, mūsų pranešėjas yra ponas Zylė, jis pateikė 24 pakeitimus dėl mokestinio suverenumo ir duomenų apsaugos nuostatų. Mūsų pranešėja pakeis ponas Lūnės, AKR atstovas, nes pranešėjas negalėjo atvykti. Prašom žodis jums penkioms minutėms. Dėkoju. E, pranešėjas labai atsiprašo, kad negalėjo atvykti į šį posėdį, o aš taip pat noriu atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau. Ponas Zylė pranešėjas sutinka su tuo, kad sukčiavimas e, PVM srityje, tarptautinių mastų yra viena iš didžiausių problemų. Ir e, komisijos tyrimai yra atlikti, kurie pateikia labai nemažai duomenų. Matome, kad PVM atotrukis tarp valstybių narių yra 12,8 procentai, bent jau tai buvo 15 metais Kai kuriuose valstybės narėse e, tas atotrukis ar trūkumas yra 20 procentų, tiek nesurenkama PVM, ne viskas yra dėl sukčiavimo, bet yra akivaizdu, kad mokesčių vengimas ir sukčiavimas yra tos problemos dalis, bet žinome, kad daugelį valstybių narių tikrai e, dėl sukčiavimo nesurenkama labai daug e, PVM. Pranešėjas siūlo stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad būtų galima kovoti su sukčiavimu, kad būtų galima tą daryti greičiau, veiksmingiau. Jeigu pažiūrėtume į pasiūlymą, tai pranešėjas siūlo kai ką pakeisti, nes reikėtų kai ką pakoreguoti. Ponas Zylė mano, kad teisėkros pasiūlymas turi e, užtikrinti pusiausvyrę tarp E, poreikio teikti informaciją, e, poreikio analizuoti informaciją ir taip pat duomenų apsaugos ir privatumo. Ir pateikta keletas pakeitimų šiuo klausimu, e, kuriais prašoma aiškiau apibrėžti Eurofisk veiklos ribas ir taip pat apibrėžti, kaip atitinkamos institucijos gali naudoti informaciją. Ir Taip pat e, nuorodos į duomenų apsaugos atitinkamus dokumentus yra įrašytos pakeitimais. Pranešėjas taip pat siūlo e, užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp interesų ir e, prievalių institucijų, kurios prašo informacijos ir kurios turi pateikti informaciją ar kurios nori pradėti tam tikrus tyrimus Taip pat siūloma supaprastinti mechanizmą, kuris leistų valstybėms narėms e, nagrinėti įsipareigojimus susijusius su PVM. Pranešėjas siūlo tam tikrus dalykus patobulinti ir patikslinti, kad būtų galima apskritai patikslinti pasiūlymą. Tai tiek. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad pristatėte pranešėjo nuomonę. E, noriu suteikti žodį šešėlėms pranešėjams. E, tris minutėms skiriu, tris minutės skiriu. Jums, e, ponas Mato, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Ziliai už darbą, už pranešimą ir norėčiau pasakyti, kad teigiamai vertinu jo darbą. Mm. Mes, e, norėdami užtikrinti geresnį PVM e, surinkimą ir sustimti rinką, privalome užtikrinti geresnį bendradarbiavimą. Tai yra būtina ir e, PVM klausimas atsiliko nuo globalizacijos plėtros ir Mes turime dėl to spręsti e, problemas ir reikia e, sutelkčiau e, vienodesnių priemonių, kad būtų galima kovoti su PVM sukčiavimu vidaus rinkoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad geresnis veiksmų derinimas nereiškia, kad mes atsisakysime nacionalinės kompetencijos. Kalbama apie gerą bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad būtų galima geriau kontroliuoti situacija. Ir komisijos pasiūlymas dėl PVM siūlo sukurti bendrą PVM erdvę ES, kad būtų galima atremti 21 amžiaus iššūkius ir kad trumpalaikė ir vidutinės trukmės perspektyvoje būtų įdėktos priemonės, kurios būtinos e, atnaujinti PVM sistemą, kad būtų supaprastinimas įdėktas ir kad sistema būtų atsparesnė sukčiavimams ir kad būtų palankesnė įmonėms. Ir noriu pasakyti, kad šiandieną mes ir bandome žingsnį, žengti žingsnį šią linkmę. Trys e, pastebėjimai dėl komisijos pasiūlymo. Pirmiausia, septintasis straipsnis ir e, tai kaip svarbu e, baigti administratinius e, tyrimus, kai, e, kuriuos atlieka viena valstybė narė, kitai prašant. E, E, kai valstybė narė sulaukia prašymo bendradarbiauti, ji negali tam pasipriešinti. Tai yra esminis principas, kurį turėtume patvirtinti. Ir jeigu pateikiamas tam tikras prašymas, ir jis nebūtų įvykdytas, tai tada nebus galima praktiškai nieko padaryti, nes e, kita valstybė narė galbūt turi apie pasyvųjį subjektą visą informaciją ir ji turi atlikti tyrimą. Taip pat labai svarbu akcentuoti valstybių narių e, pareigūnų vaidmenį, kurie atlieka tam tikrus veiksmus toje valstybėje narėje, kuri sulaukia prašymo. Uh, Toliau septintas skyrius dėl pareigūnų, kurie dirba e, tam tikrose e, institucijose ir pasyviųjų subjektų e, veiklos buveinėse kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad tai yra labai naudingas elementas ir mes turėtume apginti jį. Komisija pateikė taip pat kitų gerų pasiūlymų, pavyzdžiui, devintas skyrius dėl Eurofisk steigimo, tai leistų sparčiai keistis informacija tarp valstybių narių tam, kad būtų galima kovoti su plataus masto sukčiavimu ar naujo tipo sukčiavimu. PVM srityje taip pat norėčiau e, akcentuoti tai, kad mokesčių sistemos kontrolė turi išlikti valstybių narių rankose, kaip pradžioje sakiau, bet tuo pačiu metu reikia užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir mes neturėtume pamiršti e, kaip viskas vyksta mūsų amžiuje, reikia naudotis naujomis technologijomis, kad galėtume pasiekti savo tikslus tiek. Ir dabar laukiame tolesnio bendro darbo. Ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą ir jums dėkoju, gerbimas pirmininkė. Labai ačiū už pasisakymą. Toliau ponas Liudvikson, socis mažų socialdemokratų vardu pirmininkas. Ačiū už man suteiktą žodį ir aš noriu padėkoti pranešėjai ponui Ziliai už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Kaip ir Europos komisija, kuri pasiūlė visą eilę priemonių e, šioje srityje, mūsų nuomonė yra nepaprastai svarbu e, kuo efektyviau dirbti pridėtinės vertės uh, mokesčio srityje. Sukčiavimas šioje srityje yra lygiai tas toks pat sukčiavimas mokesčiais. Ir todėl aš žiaugiuosi pasiūlymu, kurį pakeiti, patikė Europos komisija lapkričio 30 dieną bet aš išreiškiu šiek tiek abejonių dėl e, pranešėjo minčių, dėl min, e, duomenų apsaugos ir panašiai. Aišku, mes turime gerbti e, asmens duomenų principus, tačiau tuo pat metu, dirbdami su PVM sukčiavimu, turime reikalauti atskleisti tam tikrus duomenis. Kalbame apie bendradarbiavimą su valstybių narių mokesčių administracija, jis turi būti plečiamas, stiprinamas ir tai apima ir keitimas informacija, dokumentais ir įtarimais, jeigu e, spėjama, kad yra sukčiaujama PVM. Atitinkamos e, administracijos institucijos turi e, galėti galimybę teikti vienos kitai klausimus ir konstruktyviai atlikti administracinius tyrimus, remdamosi gaunamą informaciją. Taip mes galėsime e, sustiprinti e, jų darbo efektyvumą. Na ir baigdamas aš noriu sutikti su pranešėjo pasiūlymu, kad reikia e, komisijos pasiūlymus dėl PVM mokesčių sistemos suderinimo įvertinti. Mes turime įrodinti, kad apmokestinamas asmuo uh, uh, neišvengtų tokių mokesčių mokėjimo. Aš pats e, labai laukiu tos diskusijos, kuri vyksta, tai yra nepaprastai svarbis rytis ir aš taip pat norėčiau be kita ko pasakyti, kad greičiausiai uh, intensyviau turėsime ieškoti sprendimų. Turime uh, daugiau pastangų dėti, kad pasiektume nusikaltelių uh, lygį, kuris uh, kiekvienais metais vis stiprėja ir sukčiavimas PVM e, tik didėja. Aš e, manau, kad frakcijos turi skirtingų nuomonių ir aš mielai jų išklausysiu ir pasikeisiu savo nuomonę su jumis. Ačiū už sutiktą žodį. Ačiū, daugiau nematau e, Aldė atstovų, nematau ir GUE atstovų, bet žaliųjų atstovas, atstovai Kato yra. Ačiū pirmininkė, aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Ludviksen. Ir lygiai taip pat mes pritarėme Europos komisijos pasiūlymui dėl administracijos bendradarbiavimo. Turime stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, kovojant su PVM sukčiavimu. Dėkojame pranešiai už atlinktą darbą, parengtą pranešimo projektą, bet mūsų nuomonė šią temą šiek tiek skiriasi ir teiksime įvairių pakeitimų atspindinčių mūsų nuomonę. Mes jau pastebėjome, kad jo pateikti pasiūlymai komisijos pasiūlymui ne visai atitinka mūsų poziciją. Pavyzdžiui, mes nepasisakome už tai, kad būtų išbrauktas e, sertifikuotas apmokestinės asmuo, ta savoka. Tai yra visai nauja idėja. Mes esame pasirengę organizuoti reformą, mes turėtume galvoti, kaip geriau tą e, koncepciją apibriežti, bet mes nenorime jos išbraukti, kaip kad siūlo pranešėjas. Bet to pranešėjas įtraukia pakeitimų dėl domenų apsaugos. Mūsų nuomonė, jo pakeitimai yra per daug griežti, e, žinant, kad valstybėms narėms reikia keistis būtiniausia mokslinė informacija. Žinoma, mes sutarėme, pritarėme prie, su tam, kad e, reikia apsaugoti duomenys, tačiau ne šiame tekste apie tai turėtų būti kalb daroma. Ir, ir mes e, turėtume valstybių narių bendradarbiavimą stiprinti šioje srityje. Ir galiausiai mes norime pabrėžti, uh, Europos komisijos uh, uh, pasiūlymą dėl inspekcijų uh, valstybių narių administracijose. Ponas Zylė iš savo pranešimo tą pasiūlymą išbraukė mūsų nuomonės inspekcijos yra būtinas geram bendradarbiavimui užtikrinti. Taigi Europos audito rūmai pabrėžė, kad priemonės administraciniam bendradarbiavimui ir kovai su PVM turėtų būti efektyviau panaudojamos. Mes norėtume šiek tiek pagerinti bendro audito galimybės. Komisijos pasiūlyme apie tai yra minima. Mes tokias pasiūlymus remiame, patys apie tai esame anksčiau kalbėję. Be to, stengsime stiprinti bendradarbiavimą e, su Eurofisk, Europol ir OLAF ES. E, kai nustatomi rimti PVM sukčiavimo atvejai. Taip pat turime užtikrinti, kad jokių teisinių ir administracinių kliūčių neiškiltų ir kad optimaliai būtų išnaudojamas galimybės kovoti su nusikalstamomis grupuotėmis. Geriausiai tenksime sukurti e, palankiausios e, valstybės statuso stipresnį, stipresnį statusą ir E, tiesioginių mokesčių srityje apie tai jau buvo kalbėta, kai kompetitinga valstybės narės institucija gauna informaciją iš trečios šalies, ji turi teisę perduoti tą informaciją toms valstybėms narėms, kuriuoms ji gali būti įdomi. Labai ačiū, lauksime jūsų uh, tolesnių uh, posėdžių, tolesnio bendradarbiavimo su šešėliais prašiais. Ačiū, tokių šešėlių pranešėjų nėra. Norėčiau paklausti, ar Europos komisija norėtų ką nors pridurti. Paskui perėsim prie spontaniškų pasisakymų ir baigsime. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti parlamento nariams už tai, kad paremė Europos komisijos pasiūlymą. Kaip jau buvo pasakyta, e, jis labai ženkliai papildo mūsų pasiūlymus reformuoti PVM sistemą. Be to, mūsų tikslas - kuo greičiau sukurti papildomų priemonių kovoti su PVM sukčiavimu pagal dabartinę sistemą. Manome, kad tokiu būdu galėsime geriau pasirengti ateities naujai sistemai. Šiandien jūs išskiriate du pagrindinius šio pasiūlymo aspektus. Kaip žinote, taryba kaip tik dabar aktyviai derasi dėl šio pasiūlymo ir e, tas klausimas yra Bulgarijos prioritetas pirmininkaujant tarybai. Aš norėčiau pabrėžti, kad šio reglamento didžiausia naujovė yra galimybė e, organizuoti privalomus administracinius tyrimus tam tikromis sąlygomis, ypač e, jeigu dvi valstybės narės prašo trečios valstybės narės atlikti tokį tyrimą. Taigi aš manau, kad tai yra labai svarbi naujovė, kuri leis mokesčio administracijoms geriau bendradarbiauti e, įgyvendant elektroninės priekybos e, direktyvą, kuri netrukus įsigalios. Dėl pakeitimų susijusių su E, CCTP e, nuostatų pakeitimu, sutinkame su to, ką kolegos ką tik sakė, Europos komisijos pasiūlymas dėl šių straipsnių išlieka, mes neketiname jo atsiimti. Tuo pat metu suprantame, kad nereikia E, užkirsti kelio susitarimui dėl viso reglamento. Tačiau viskas, kas yra pasiūlyta, išliks ant dėrybų stalo ir dėl to bus deramasi, kai e, tarsimės dėl e, PVM sistemos reformos. Dėl administravimo tarp mokesčio administracijų OLAF ir Europol. Mūsų nuomonė tai yra dar viena didelė šio teksto naujovė. Ji neturėtų būti uh, labai ribojama, ypač kai kalbame apie keitimas informaciją. Mes suprantame, kad tas klausimas nepaprastai jautrus valstybėms narėms, tačiau tikrai tikimės, kad bus rastas e, konstruktyvus susitarimas. Ir galiausiai dėl duomenų apsaugos. Jūs jau matėte komisijos pasiūlymą. E, jis e, atnaujina e, nuostatas ir suderina jas su bendruoju domenų apsaugos reglamentu, dabar jau galime pabrėžti, kad naujųjų nuostatų tikslas nėra sutrukdyti valstybėms narėms geriau bendradarbiauti. Mes turime priešingai apsaugoti ES piliečių teisės ir įmonių teisės. Taigi mes labai atidžiai stebėsime dėryboje, dėrybose, kad būtų pasiekta pusiausvėra. Ačiū. Ačiū. Dabar periname prie spontaniškų pasakymų, ponė Beres. Ačiū labai. Aš atidžiai peržiūrėjau pranešėjo pasiūlymą. Kaip ir visi kiti, aš noriu jam padėkoti. Papildydama tai, ką sakė šešėlinis pranešėjos Olė Ludviksen, Aš e, didelė dalimi pritariu tam, ką jis sakė, bet aš noriu pabrėžti, e, kokiu iššūkiu iškelia šis e, pasiūl reglamento pasiūlymas. Mes kalbame vieną vertus apie administracinį pažangų bendradarbiavimą. Jis bus žymiai geresnis negu anksčiau. Ir aš prisimenu labai neseną pavyzdį. Buvo pasiektas labai gražus susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo su Norvegija. Tas tekstas, man atrodo, buvo patvirtintas vienbalsiai Europos parlamente. Todėl dabar būtų keistoka, jeigu kalbėdami apie administracinį bendradarbiavimą su Norvegija mes sugebame susitarti dėl pavyzdinių, e, toli siekiančių tikslų, tuo tarpu, kai pradedam kalbėti apie savo vidaus modelį, apie tai, kas turėtų būti daroma, kad ES valstybių narių vidinis administracinis bendradarbiavimas būtų užtikrintas. Mūsų nuomonės išsiskiria. Pranešėjo pozicija e, man sudaro įspūdį, kad mes nuo to tikslo atitolstame. Todėl aš norėčiau, kad šiuo požiūriu mūsų tikslai būtų suderinti ir e, padarykime bent jau tiek, kiek pasiekėme susitardami su Norvegija. Ir E, aš manau, kad administracinio bendradarbiavimo srityje e, PVM mes galime padaryti, ben, išlaikyti bent jau tai, ką turime. Ivanovas. Ačiū už komentarą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau nieko. Todėl dabar norėčiau vėl suteikti žodį pranešėjai. Gal jis norėtų ką nors apibendrinti? Pana Zylė Mm, manau, tą padarys. Taigi, baigiame. Pakeitimų pateikimo terminas gegužės 23 diena 17 valanda. Svarstymas pakeitimų birželio 18 diena. Balsavimas ekonomikos komitete birželio 19 diena. Plenarinėme posėdėje turėtume balsuoti Liepos mėnesį. Labai ačiū. Ir vėl turėsime padaryti pertraukėlę 7 minučių nes turime palaukti pono Ferberio, jis yra kitų dviejų e, temų pranešėjas. Taigi, septynių minučių pertrauką, ačiū. Please be seated so that we can start next item. Susėskite visi, kad galėtume pradėti svarstyti kitą darbo atvarkės klausimą. Thank you. We are starting point 6 and 7. This is prudential supervision of. Pradėsime svarstyti 6 ir 7 darbo atvarkės klausimą, investicinių įmonių prudencinė E, priežiūra ir e, prudenciniai reikalavimai investicijų įmonės. E, čia svarstysime reikalavimus susijusius su kapitalo reklamų direktyva ir reglamentu šioms įmonėms ir svarstysime prudencinį režimą priklausomai nuo investicinių įmonių dydžio ir veiklos pobūdžio. Uh, Didžiausiams investicijams įmonėms toliau bus taikomas e, bankams galiantis prudencinis e, režimas e, dėl kapitalo reikalavimo reglamento ir kapitalo reikalavimo direktyvos kitoms siūlomi pakeitimai pasiūlymas dėl direktyvos dėl priežiūros institucijų e, e, yra suderinta su MIFID 2 e, nuostatomis ir KRR bei KRD. Nuostatomis siūlomi teikiami tinkami reikalavimai dėl šių įmonių likvidumo pagal MIFIR ir IPA reglamentus pranešimui pateikta 30 pakeitimų dėl direktyvos ir 34 dėl reglamento siūloma taikyti griežtesnį atitikties režimą ir sistemą trečiųjų šalių investicinėms įmonėms. Pirmininkaujant Ausprijai ketiname iki gruodžio mėnesio pasiekti bendrąjį susitarimą. Pranešėjas Markus Ferberis. Dviem klausimais jums 10 minučių įžangai. Ačiū, ponė pirmininkė. Užbėgdamas už akių noriu pasakyti, kad esu šiek tiek e, nustebęs. Austrijos atstovai man pateikė kitokią informaciją, kalbant apie bendrai e, sutarimo bendros pozicijos patvirtinimą. Galbūt per ateinti laiką galėsime šios aspektus patikslinti. Aš girdėjau, kad pirmikant Bulgarijai jau uh, siekiama pakankamai rimtos pažangos tam, kad rudenį jau galėtume pradėti trilogo darybos. Čia tiek būtų iš ankstinės informacijos, tiek tai norėjau pasakyti, kad tai, kas pasakėte, netitinka mano žinių. Kalbant e, apie e, investicinės e, įmonės ir joms galiojant priežiūros e, tvarką. Reikia pasakyti, kad jų veikla yra kitokia nei bankų. Todėl bandoma e, e, investicinių įmonių priežiūra ir prudensinė priežiūra orientuoti į trijų etapų sistemą. E, taigi didžiosiams investicinėms įmonėms ir toliau būtų taikomi tie patys prudencijos priežiūros reikalavimai kaip ir bankams, tai jie priklausytų pirmai grupiai e, vidutinio dydžio nesisteminės svarbos e, įmonės kuriems yra taikomi tam tikri kapitalo reikalavimai ir kurios vykdo įprastinę investicinę veiklą, būtų priskiriami antrajai klasiai ir e, trečios e, nesusijusios e, investicinės įmonės, kurių veiklos profilis yra pakankamai žemas ir investicijų rizika žema būtų priskirti trečiai grupiai, trečiai klasiai. Aš sutinku su tokiu suskirstimu, tačiau manau, kad komisijos pasiūlymus trijose srityse dar reikia pagerinti. Patikiau atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Pirmiausiai noriu, kad naujoji tvarka e, trečiosios kategorijos investicinėms įmonėms būtų labiau prognozuojama. Todėl siūlau kai kuriuose vietose numatyti daugiau lankstumo ir leisti taikyti skirti skirtingus verslo modelius ir verslo struktūras, e, tiksliau siekiant geriau labiau atsižvelgti į e, jų skirtingą veiklos pobūdį ir veiklos struktūras. Ir taip pat norėčiau, kad atsižvelgiant į trečių šalių investicinės įmonės būtų joms sudaromos tos pačios e, konkurencijos sąlygos, veiklos planavimas ir prognozuojamumas. Komisija siūlo e, tą ribą tarp antrosios ir trečiosios e, kategorijų įmonės e, taikyti joms atitinkamus, atitinkamus kriterijus ir numatyti tam tikrą lifto efektą, kuomet investicinės įmonės, kurios yra, kurių, kurios yra tarpinės, kurias būtų galima priskirti tarpiniai kategorijai tarp antros ir trečios joms turėtų būti nustatytos tam tikros ribinės vertės dėl kapitalo reikalavimo ir e, jeigu per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, jų akcijų e, kursai e, atitinkamai pasikeistų per tam tikrą nustatytą laikotarpį iki 100 dienų, iki 200 dienų ir apskaičiuojant kasdienis priekybos e, srautus e, nebūtų atsižvelgiama į pačias e, žemiausias vertes ir tokiu būdu būtų galima tinkamiau pritaikyti tą lifto efektą. Kalbant apie lankstumą, nepaisant to, kad galime aiškiai išvelgti, kad komisija stengiasi patvirtinti e, paprastesnį prudencinės priežiūros režimą investicinėms įmonėms. Vis tiek ta sistema yra orientuota į bankų prudencinę e, priežiūrą, o mūsų tikslas buvo sukurti atskirą sistemą prudencinės priežiūros investicinėms įmonėms. Todėl manau, kad mums investicinių įmonių atveju nereikia atskaitomybės pagal e, šalis ir taip pat nereikia nustatyti pastovaus atlygio koeficientą koeficiento, nes e, investicinės įmonės veikia kitaip nei bankai. <clears throat> Taip pat, e, kalbant apie KRR ir KRD reikalavimus, e, manau, kad tam tikroms individualioms įmonėms juos įvykdyti būtų pakankamai svetinga, todėl, manau, reikia numatyti galimybę sustarus su atikomis priežiūromis institucijomis E, numatyti e, tam e, tikras išlygas dėl KR, KRR ir KRD reikalavimų, tačiau tik tai esant atitinkamam susitarimam. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad didžioji dalis investicinių įmonių šiuo metu yra įsikūrusios vienoje ES valstybėje narėje, kurie atimiausių metų jau nebebus valstybėje narėje kyla klausimas, kokia turėtų būti taikoma trečių šalių investicinius įmonėms e, prudensinės priežiūros sistema. Ir pagrindinis principas čia turėtų būti toks, kad e, atitikti galima užtikrinti tik tuo atveju, jeigu e, trečioji šalis taiko tokius pačius reikalavimus, kurios taikant pasiekiami panašus arba palyginami rezultatai. Todėl aš Manau, kad atitinkamos e, priežos institucijos turi sugriešinti vidaus kontrolę tam, kad trečių šalių investicinių įmonių e, akcijoms ir veiklai galėtų tie patys standartai kaip ir es valstybių narių, kalbant apie tas e, paslaugas, kurias teikia daugiausiai bankų institucijos, pavyzdžiui, finansuojant akcijų, superkant e, akcijų emisijas, e, tai e, tokių paslaugų leisti teikti trečiųjų šalių įmonėms reikia, reikėtų neleisti, nes dėl to galėtų kilti papildomų sunkumų praeitįje. Matėme, kad ekvivalentiniai sprendimai yra ne vien tik techninio pobūdžio, šiame komitete tuo įsitikinome svarstydami MIFID direktyvą ir buvo pateikta konkrečių e, pavyzdžių, kuomet yra taikomi ir politiniai kriterijai. Galiu e, priminti, e, pavyzdžiui, tą atvejį, kuomet Šveicarijai yra suteikiami tik tai vienerių metų galiojimo laikotarpiai tam tikroms investicijoms bendroms prekiauti vertybiniais popieriais, e, todėl e, Europos teisėkuros institucijos turėtų atitinkamai dalyvauti vykdančiose procese parlamentus ir taryba. Manau, kad e, šiais pakeitimais komisijos pasiūlymas būtų iš esmės pagerintas, todėl nekantri laukiu konstruktyvaus bendrabiavimo su šešėliniais pranešėjais ir kolegomis komiteto nariais. Ačiū uždėmesi. Ačiū Markui. Mm, galbūt skirtingos pirmininkaujančios šalis skirtingai įsivaizduoja darbo tvarkę ir e, aš, e, aš kalbėjau tiek su bulgarais, tiek su austrais. Nežinau, galbūt e, jūsų pirmaninkaujančios Austrijos atstovai kiti buvo. Aš tikiuosi, kad jūsų optimizmas yra pagristas. Socialistų demokratų frakcijos šešėlinį pranešėją pavaduoja Pervanš Perės. Ačiū, nežinau, kaip dabar turėčiau e, elgtis, nes turėčiau šešėlinio pranešėjo vardu perskaityti jo poziciją, tačiau turiu ir savo pastebėjimų, taigi jeigu leisite, pamėginsiu juos e, sujungti į vieną. Madi Delvu yra šešėlinė pranešėja, atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje, nes dalyvauja kitame svarbiame susitikime Paryžiuje. Taigi perskaitysiu jos mintis. Jie žinoma palankiai vertina komisijos atliktą darbą, pasiūlymą, mano, kad jis pasiūlymas yra naudingas, padės sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą, taikant E, netaikant KR ir KRD reikalavimų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tokiu būdu padant sustiprinti bankų sąjungą dėl prudencinės priežiūros e, pasiūlymai yra labiau suderinti su įmonių e, keliamų grėsmių profiliu, kadangi mažos įmonės nepriima indėlių ir neteikia didelio masto paskolų todėl jų prudencinė priežiūra turėtų būti atitinkamo masto. Būtent dėl šios priežasties mes pasisakome už tai, kad būtų nustatyta atskira sistema prudensinės priežiūros šioms įmonėms, todėl mes pritarėme komisijos pasirinktam paprastam požiūriui, nepaisant to šešėlinė pranešėja mano, kad ta paprasta, supaprastinta e, e, E, sistema e, paskatins e, investicinės įmonės finansuoti ES realios ekonomikos projektus, todėl šiandien pranešėjai noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jis labiau linkęs vadovautis proporcingumo principu. Visų investicinių įmonių suskirstimas į tris grupės kelia nemažai uh, problemų, todėl ji teiks atitinkamus pakeitimus tam, kad būtų galima išvengti nenumatytų padarinių susijusių su skirtingais verslo modeliais, kuriais vadovaujasi atskiros investicinės įmonės. Ji nėra tikra, kad dabar pasirinktas požiūris susijęs su antrojo ligmens teisės aktais yra tinkamas siekiant užtikrinti proporcingumo principą laikymasi. Investicinės įmonės 80 procentų jų yra įsikūrusios jungtinėje karalystėje, tai reiškia, kad ši tema yra glaudžiai susijusi su breksitu, palankiai vertina komisijos pasiūlymus dėl atitikties. Tačiau dabar vykstančios darybos dėl Heis pranešimo dėl uh, atitikties e, taip pat turi būti e, į atsižvelgtą rengiant šį pranešimą, taip pat kalbant apie atlyginimų taisyklių nustatymą, jos turi e, būti siejamos su kapitalo reklamų direktyvos nuostatomis. Todėl šešėlinė pranešėja norėtų, kad visas tvarkaraštis rengiant šios pranešimus būtų pakeistas e, atidedant jų gautų įtvirtinimą vienam e, mėnesiui. Socialistų frakcijos vardu galiu pasakyti, kad labai pritariu šiam e, prašymui Tačiau, pirmininkė, ar e, dabar galėčiau išsakyti e, savo asmeninę poziciją, ar steiksite man žodį vėliau? Jeigu taip, tuomet įtraukite mano pavardę į vėliau kalbėsinčių sąrašą. Ačiū. E, dabar leisime pasisakyti šešiems priešiems, po to kalbės kiti. Panas Lūkė, dabar ačiū. Pana pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš taip pat e, iš esmės pritariu komisijos pasirinktam požiūriui suskirstyti e, investicinės įmonės į <clears throat> tris grupės ir taikyti joms skirtingus prudensinės priežiūros reikalavimus. Aš e, taip pat pritariu pono Ferberio pozicijai dėl to, kad komisijos pasiūlymas e, yra galbūt pernelik kalibruojamas e, e, vadovaujantis nuostatomis, kurios yra taikomos presės priežiūros tvarka, kuri taikoma bankams, nes jeigu mes šią teisėkuros procedūroje numatysime dvi dereguliavimo galimybės, tai reikia paminėti dvi tokias e, dereguliavimo galimybės. Arba mes turėtume orientuotis ir vadovautis priežiūros reikalavimais, siekiant e, stiprinti finansų rinkų stabilumą investicinių įmonių veikloje arba siekiame sudaryti investicinėms įmonėms e, panašias veiklos sąlygas kaip ir bankams, kurie veikia toje pačioje rinkoje asmeniškai. Manau, kad mes turėtume vadovautis e, e, pirmojų požiūrį, neturėtume prudensinės priežiūros reikalavimo taikyti investicinėms įmonėms, jeigu jie nėra susijęs su finansų rinkos stabilumu stiprinimu, nes egzistuoja ir e, kitokios verslo organizavimo formos ir modeliai, pavyzdžiui, e, e, savarankiškai investuojant ir tokiu būdu užtikrinant konkurenciją, konkurencingumą šioje rinkoje. Taigi, vadovantis šio požiūriu, aš manau, kad e, esmai čia turėtų tekti svarbesnis vaidmuo nei Europos e, bankų priežiūros institucijai. Taigi šiuo metu situacija yra atvirkštinė, reikėtų ją pakeisti. Taip pat manau, kad e, mažų ir nesusijusių investicinių įmonių apibrėžimas turėtų būti šiek tiek išplėstas šiuo metu, jis yra pakankamai ribotas ir e, taikomi e, tam tikros veiklos rytise nuliniai reikalavimai. Aš nemanau, kad e, jie turėtų būti taikomi tokiams mažoms ir nesusijusiams įmonėms, nes tokiu būdu sudarytume papildomas kliūtis rinkoje atsirasti tokio pobūdžio įmonėms. Aš taip pat nelabai e, pritariu pasiūlymui teikti viešai informaciją apie šių įmonių darbuotojų atlyginimų struktūrą, e, ypač e, apie tų įmonių, kurios yra mažos vidutinės, neturi sisteminės reikšmės, nes kitose ekonomikos ryse tai, taip taip pat nesielgiama, kalbant apie atik, trečiųjų šalių investicinių įmonių atitikti. Pritariu tam, ką kalbėjo ponas Ferberis, pasisakau už tai, kad ir toliau skatintume kapitalo rinkų atvirumą, priimtume į jas trečiųjų šalių įmonės, todėl ponė Ferber nelabai suprantu jūsų 28 pakeitimo apie jį jau šiek tiek užsiminėte, tačiau galbūt galėtumėte išsameu pakomentuoti jeigu jau mes netaikytume e, tų MIFID atitinkamų nuostatų susijusių su e, nusaibės teisų perdavimu trečiųjų šalių įmonėms, e, tai aš tai laikyčiau tam tikrą protekcionistinę priemonę ribojančią konkurenciją, kuri tikrai nebūtų naudinga siekiant stiprinti kapitalo rinko atvirumą, taigi galbūt galėtumėte išsameu pakomentuoti ir tiek turėčiau kol kas pastabų. Ačiū. Thank you. Uh, do we have uh, someone from Alde? Ar yra Aldės atstovų? Nematau. Uh, žalių vardu turėtų kalbėti ponas Lambert, bet atrodo, kad jį kažkas pakeis, ne? ponas Gygoldas. Aš neturėjau ketinimų prisijungti prie guo, aš toks europietis esu, kad nejudėsiu niekur, noriu tą patvirtinti. Ir e, kažkas susipainiojo, aš žinau, kad socialistai labai uh, E, visai kaip bandė pavilioti jūs, bet jiems nepavyko. Taigi, pirminkė, aš galiu kalbėti ir ne. E, tikrai padaryta klaida dokumentuose. Ačiū, pirmininkė, tada aš e, dabar rimtai kalbėsiu. Pirmiausia, reikia padėkoti komisijai už šį pasiūlymą, kuris yra iš principo sveikintinas, taip pat pranešėjai už uh, bent jau nemažą dalį jo pakeitimų ir lauksiu tikrai kitų diskusijų. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad žalieji visuomet sutinka su proporcingumo principo taikymu finansinėme reglamentavime ir reikia taisyklių, kurios būtų pagrįstos. E, derama analizė, pavyzdžiui, kokiam verslo modeliui tinka kokios taisyklės. Keletas pakeitimų pranešio yra pasiūlyta pirmiausia dėl mm, e, tam tikrų spragų dėl tam tikrų reikalavimų ir e, reikia galvoti apie kelių metų vidurkį, o ne kažkokį e, požiūrį, kai taikoma viskas labai uh, staigiai. Ir mes galime pritarti tokiems pasiūlymams. Taip pat norime pateikti tam tikrų klausimų komisijai. Ir galvodami apie rinkos dalyvių ir piliečių susirūpinimą, norime kelti klausimą, ar siūlomos kategorijos ir tikrai pagrįstos deramais kriterijais, teisingais kriterijais. Aš e, manau, kad E, smulkiems, netokiems saviems veikiems atsiranda penelik sudėtingi reikalavimai sistema. Ir e, pavyzdžiui, jeigu neturi pakankamo kapitalo, nebus taikomos tau kai kurios taisyklės, europinės taisyklės, tiksliau, europinė priežiūra, o jie, bet tu turi, gali turėti labai didelę rinkos e, galę. matome, kad e, kai kas veikia e, daugelie realios ekonomikos įmonių valdybose, pavyzdžiui. Ir netgi turi lėšas, taigi reikėtų žiūrėti ne tik į kiekybinius, bet ir kokybinius kriterijus, nes e, socialinės rinkos ekonomikoje gali atsirasti tam tikros E, tam tikrą įtaką. Per, tie subjektai gali veikti kaip investicijų valdytojai, turto valdytojai. Pavyzdžiui, dažnai įmonės um, patiria didelių turto valdytojų įtaką. Aš mačiau pakeitimą jūsų, kuriame jūs sakote, kad uh, nešališkos investicijų konsultacijos turėtų būti ir skirtingai negu e, privalomo kapitalo reikalavimai. Manau, kad reikėtų labai gerai tą įvertinti, nes jeigu nešališkai teikiamos konsultacijos, tai tada gali būti apkaltintas e, e, šmeištų ir dėl kapitalo tie, kurie neturi teisės į e, kapitalą, gali užsitikrinti tas teisės. Ir e, iš tikrųjų reikia labai e, gerai įvertinti, ar nešališkas ar šališkas yra konsultavimas dėl investicijų. Kitas dalykas dėl finansų sektoriaus mes siūlome aplinkos saugos socialinius e, vyriausybinius rizikos veiksnius padaryti skaidresniais ir komisijos pasiūlymas yra pateiktas šiuo požiūriu mes pateiksime savo pakeitimų, kad būtų galima tie, e, kad galima tuos dalykus, elementus būtų įvesti į investicinių įmonių e, kontekstą. Galiausiai aš noriu akcentuoti tai, kad mes manome, jog tam tikros iš ankstinės taisyklės ir aš ne. Noriu įsivaizduoti, tai, ką sakė ponas Liukė e, į taisyklės e, valstybės naims atskiroms, taip pat taisyklės dėl atlygio, kad jų galbūt reikia. Ir taip pat, kad egzistuoja tam tikra rizika tiksliau pavojus, kad mes nepastebėsime tam tikros egzistuojančios rizikos su tais dalykais susijusios. Aš e, noriu pasakyti, kad mes laukiame tolesnės diskusijos ir mūsų nuomonė, proporcingumo principas, kurį siūlo komisija, taip pat su paprastinimo pasiūlymai turėtų būti pridenti prie galbūt griežtesnių taisyklių galingiausiems veikėjams, kurių svoris vis didėja socialinėje rinkos ekonomikoje ir kurie neegzistavo tuo metu, kai buvo e, kuriama finansinių paslaugų bendroji rinka. Dėkoju už e, pasisakymą. Dabar e, norėčiau steigti žodį, žodį pono Viegas, bet jo nėra. Kas dar ką pakeičia? Aš norėčiau pasakyti, jog pono Viegas e, nėra, nes jis turėjo dalyvauti kitose sutikimuose, jis pateiks savo pasiūlymus artimiausių metų. Aš jo nenoriu pakeisti, tačiau noriu sureaguoti į kolegos Gigold pastebėjimus. Galbūt e, galėtumėte ištaisyti E, šią klaidą e, dėl jo priskirimų guo. Jisai pajokavo, bet aš norėčiau, kad jisai galbūt e, mandagiau eltusi, nes jisai tarsi pasijokė iš socialistų ir tai nėra labai gražu. Aš norėčiau viešai paprašyti jo ateityje susilaikyti nuo tokių komentarų. Dėkoju, aš e, manau, kad jūs tarpusavyje susitati dabar siūlau papildomą laiką pasisakyti, o paskui komisijai suteiksiu žodį. Pone Sanders ir pone Beres. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pasiūlymus ir taip pat norėčiau pakomentuoti e, nuostatas dėl trečiųjų šalių. E, mes turėtume siekti sustiprinti tam tikrus e, elementus, pirmiausia, dėl MIFIR, nes taisyklės nėra visuomet labai aiškios ir trūksta tvirtumo e, abipusiškumo egzistuojantis režimas mano nuomonė, leidžia spręsti dvi problemas. Pirmiausia, tai yra konkurencijos sąžiningos problema. Reikia užtikrinti, kad Europos investicijų įmonės konkuruodamos su e, trečių šalių įmonėmis turėtų laikytis tų pačių taisyklių, tiksliau trečių šalių, kad įmonės laikytis tų pačių e, taisyklių, kurios, pavyzdžiui, numatytos MIFID ir MIFIR. Antras dalykas - finansinis stabilumas. Šiuo požiūriu siūlomi e, pranešėjo pakeitimai yra skirti tam, kad būtų galima geriau apriboti trečių šalių investuotojų riziką ir, man atrodo, tai yra teigiamas elementas. Tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju. Dabar ponė Beres. Norėčiau e, padėkoti e, pranešėjui ir kaip šešėlė pranešėja dėlvo, aš e, taip pat pritariu e, pranešėjo mintims, bet mm, taip pat noriu šešti tam tikros surūpinimo dėl pirminio komisijos pasiūlymo dėl specialių specialių taisyklių investicinėms įmonėms. E, kartais e, matome, kad vykdoma veikla labai panašiai į bankų veiklą ir e, taikomi reikalavimai, reikalavimai panašus kaip bankams turėtų būti, aišku, laikantis proporcingumo pri, principo. Bet E, aišku, galima kalbėti apie tai, e, kokios yra kategorijos, kokios yra tarp e, skirtingų įmonių kategorijų. Ir reikia šiaip siekti sukurti palankesnę sistemą, kuri leistų sustiprinti konkurencingumą. Dar vienas klausimas - atlyginimas Aš e, manau, kad ponas Liukė kalbėjo apie atlygį. Šis aspektas yra gal sisteminė problema, galime taip sakyti. Ir reikia atitinkamų nuostatų, nes žinome, kas gali atsitikti e, šioje srityje. Dėl abipusiškumo principo manau, kad egzistuoja rimtos problemos. Pranešėjas pateikė pasiūlymą, tačiau uh, kyla pavojus, kad šiuo pranešimu mes tarsi mm, pakenksime e, abipusiškumo principui, kuris e, yra išdėstas Raino Heis e, pranešime dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir atsiras tam tikrų politinių problemų, pavyzdžiui, su Šveicarija taikiant abipusiškumo principą, gyvenant MIFID, MIFIR e, direktyvas. Abipusiškumo principas turi remtis techniniais vertinimais e, taikomų standartų vienų ir kitų ir tai negali būti vienapusiškas komisijos sprendimas. Ir e, reikėtų, kad beveik visais atvejais parlamentas e, galėtų spręsti, nes kitaip tarsi užbėgama už akių e, ar užkirtamas kelias įgyvenintas priemonės, kurios yra minimos Brian Hayes pranešime. reikėtų e, laikytis principų to pranešimo apibrėžiant abipusiškumą. Mes turėtume labai e, griežtai žiūrėti tam, kad nebūtų pakengta finansiniam stabilumui ir pritariu pranešėjui, kad taip pat negalima suteikti privilegijų trečiųjų šalių įmonėms E, tai iškreiptų konkurencijos sąlygas. Reikia labai dėl to gerai apibriežti abipusiškumo principą ir e, nepamirškime Brian Hayes pranešimo. E, toliau analizuosime šį pranešimą, teiksime pakeitimus, bet reikia taip pat žiūrėti, kokiu ritmu dirbs taryba. Kartais jie uh, E, greičiau už mus apsisprendžia, kartais lėčiau. Jeigu mes norime dirbti e, sparčiai ir pasiekti rezultatų dėl šio pranešimo, mes turėtume pasilikti šiek tiek laiko, e, įsigilinti į svarbiausius dalykus, į bendrąjį kontekstą. Labai ačiū, dabar aš norėčiau pasiūlyti komisijai pasisakyti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponai pranešėjai ir komitetui už šią diskusiją ir paramą mums. Aš pastebėjau, kad jūs komisijos pasiūlymui pritarėte, tai mus įkvepia. Aš dabar norėčiau pasinaudoti progą ir priminti, kokie yra pagrindiniai šio dokumento tikslai. Visų pirma, aš noriu Jūs patikinti, kad investicinių firmų veikiančių Europos finansinėse rinkose įvairovė turi e, vadovautis atsargumo taisyklėmis ir tai yra suderinta su e, tų sukylančią riziką. E, tai yra padaryta e, juridinėje bazėje ir turime ją specialiai parengę bankams ir investicinėms firmams. Taigi šiuo tekstu visų pirma mes norėjome įvardinti, su kokia rizika, ko, kokia rizika kelia tos įmonės ir kokie kapitalo reikalavimai turi būti taikomi tokios ryties įmonėms. Tai darydami mes norėjome supaprastinti ir e, rasti pusiausvirą reglamentavime, nes mes suprantame, e, kad šios įmonės atlieka labai svarbu vaidmenį Europos rinkose, finansuojant ekonomiką. Mes suprantame, kad jos yra naudingos ir taisyklės, kurias joms taikome, turi netrukdyti joms dirbti ir toliau vadovaujantis, aišku, atsargumo taisyklėmis, kurios bus patvirtintos. Na ir trečias mūsų tikslas, kuris irgi šiandien buvo aptartas, mes norime užtikrinti, kad trečiųjų šalių įmonėms taikoma sistema būtų sugriežtinta. Pirmiausia, mes kalbame apie abipusiškumo principą taisyklės, kurios jau dabar egzistuoja ir ateityje mes turime galvoti apie paslaugų tiekimą valstybėse, kurios yra už ES ribų, nors jų ryšiai su ES įmonėmis gali būti labai glaudus. Taigi tokie yra mūsų pasiūlymo pagrindiniai tikslai, mes e, tą pasiūlymą sustiprinsime, e, pagerinsime abipusiškumo principą, ypač palaikant ryšius su trečiosiomis šalimis. Ir tuo pat metu mes norime sukurti referencinės taisyklės, kurios leis užtikrinti abipusiškumo sprendimo įgyvendinimą, Turi būti sukurtos bendros veikimo taisyklės ir ES vidaus įmonėms, ir trečiųjų šalių įmonėms. Taip pat e, galime garantuoti, kad, norime garantuoti, kad kontrolės ir priežiūros procedūra bus sugriežtinta. Tai turėtų uh, leisti sukurti ES ir trečiųjų šalių įmonėms taikomas taisyklės. Taigi, E, galiu pasakyti, kad pranešėjo pristatytą poziciją didelę dalimi e, atitinka mūsų poziciją ir tenkina mano įvardintus tikslus. Galiu pasakyti, kad jūsų komiteto ir jūsų pranešėjo poziciją mes priimsime domen ir esame pasirengę jums padėti, kad rastume visiems geriausią sprendimą šiais klausimais. Paskutinis pastebėjimas. Ponas Gygold mums patikė klausimą dėl turto valdytojų traktavimo. Uh, pasiūlyme. Taip iš tiesų požiūris, kurio laikėmės klasifikacijoje ir kiekybiniuose mechanizmuose, tai yra susijęs su laiko terminais taikomais valdytojams, taip pat veiklos mastu, e, įmonės gali būti priskirtos antrai klasiai ar trečiai klasiai. Ne viskas gali būti skaičiuojama tik kiekybiniais mm, sumetimais. Galvojame ir apie kokybę. Mes norime aiškiau apibriežti, kokia įmonė yra traktuojama kaip sisteminė. Taip pat mes norime įvardinti tam tikras paslaugų rūšis, kurios mums atrodo e, atsargesnės negu kitos, kenčios mažiau rizikos negu kitos. Norime taip pat aiškiau apibriežti e, prekiavimo paslaugą šiame kontekste. Aš noriu Jūs patikinti, kad e, prekybos klausimas e, e, turi būti traktuojamas kitaip, Paneberis apie tai kalbėjo, ir bankai, ir prekybos operacijų organizuotojai turi tenkinti jūs pačius reikalavimus, kokius keliame visoms kitoms įmonėms. Taigi tiek kol kas aš galiu pasakyti, ačiū komitetui už e, palankius įvertinimus ir galiu pakartoti, kad Europos komisija yra pasirengusi jums padėti, gerbiamas pranešėjų ir komiteto nariai. Ačiū už paaiškinimą, o dabar grįžtu prie pranešėjo, ponas Ferberis. Ähm, ačiū už jūsų pastabas galiu daryti išvadą, kad kai kuriais klausimais galima sustarti greitai, kitais dar reikės padus, padiskutuoti, tai tačiau yra įprasta. Tokias temas svarstant esu šiek tiek nustebęs dėl kai kurių aspektų. Aš iš pat pradžių siuntinėjau šešiems pranešėjams visiems tvarkaraštį ir e, e, žinoma. E, <clears throat> E, taip pat ir e, savo nusistačiau tam tikrus terminus, iki kurių turėčiau atiduoti savo prašymo tekstą vertimui, niekas tam neprieštaravo. Dabar mane nustebino teiginiai, kad reikia palaukti pranešimo savo iniciatyvą dėl ekvivalentiškumo ir jeigu tai tiesa, tai neturėtume balsuoti dėl Jubner pranešimo. O uh, e, Jubner pranešimas, kalbant apie atitikties procedūras trečiųjų šalių, uh, investicinėms įmonėms yra svarbus e, e, ir e, jeigu dar reikėtų palaukti jais pranešimo, tai aš nelabai įsivaizduoju, nes dėl Humner pranešimo taip pat reikės balsuoti, tai nepriklausomai nuo jais pranešimo, manau, kad galime diskutuoti apie atitikti ir galime vėliau atsižvelgti į jais pranešimą nes Hubner e, pranešimo kol kas taip pat ne, neturime. Kalbant apie atitikti, aš minėjau Šveicariją, tačiau mėla pervanš galėjau paminėti ir JAV komitete sutarėme dėl to, kad e, komisijos dabar siūlomos atitikties garantijos mums nėra priimtinos ir neturėdami jokių galimybių daryti įtaką, mes susitarėme, kad e, siekdami užpildyti e, spragas per e, nedėlės apimties prekybos vietas JAV būtų galima daryti neigiamą įtaką europinėms akcijų rinkoms. Ir socialistai demokratai savo laiku tam pasiūlymui taip pat pritarė. Aš pasirinkau kitą pavyzdį, būčiau galėjęs pasirinkti ir pavyzdį su JAV, galbūt tuomet e, situacija būtų buvusi kitokia. Trečias pastebėjimas stambioms e, investicijų įmonėms ir toliau e, galios bankų prudensinės priežiūros režimas, joms taip pat bus taikoma prievalė susijusi su atskaitomybėmis pagal šalis, atlyginimų struktūros viešinimu ir taip toliau. Kila klausimas dėl proporcingumo principo E, taikymo ir e, ar e, įmonės, kurios investuoja milijardus, turėtų laikytis tos pačios prudensinės priežiūros tvarkos, kaip ir tos, kurios investuoja tik milijoninės sumas ir iškėl klausimas, kaip būtų galima taikyti proporcingumo principai paštoms rytims. Pa kurios nekelia beveik jokių grėsmių. Kalbant apie 28 pakeitimą, aš pranešime jį pakankamai plačiai pagrindžiu. Trečiųjų šalių investicijų įmonėms neturėtų būti sudarytas geresnis veiklos sąlygos nei ES investicijų įmonėms, kodėl jos turėtų versis tokia veikla, kuri draudžiama ES valstybių investicijų įmonėms. Jeigu to norite, galėtume apie dėl to dėrėtis, aš tikrai to nesu suinteresuotas, nes jeigu patvirtiname šią nuostatą, tai e, rezultatas būtų kitoks, ne tas, kurio siekiame, kuomet leistume trečiųjų šalių įmonėms e, vers, verstis e, tokia veikla, kuri draudžiama mūsų šalių įmonėms, tai reikštų, kad iš ES paprasčiausiai pradėtų trauktis investicinės įmonės, esu pasirengęs dėl to diskutuoti, mano pozicija yra aiški, patys savo sąlygų neturėtume blogintis. E, e, tačiau taip jau veikia demokratija. Taigi ši diskusija man parodė, kad mums reikia kai kurios dalykus dar išsiaiškinti, dar reikia sušaukti kelis e, pasitarimus su šešėliniais pranešėjais nepriklausomai nuo galutinių teikimo terminų pakeitimams, o kalbant apie pakeitimų teikimo terminus, tai dėl to aš taip pat dar negaliu nieko pasakyti, jeigu norime, kad visas procesas vyktų išmintingai ir per e, išmintingai parinktą laikotarpį, tai neturėtume pakeitimų keitimo terminų nukelti mėnesių, galbūt pakaktų vienos savaitės. E, todėl aš tą ir siūlau. turint omenyje, kad tikrai prireiks rimtų diskusijų, kad e, galėtume pasiekti plataus masto kompromiso, tai mums reikia numatyti ir atitinkamą laiko tarpą tam. Turintumėje, kad dar mūsų laukia vasaros pertrauka, tai jeigu e, nepradėsime laiku trilogo, taip iki šios kadencijos pabaigos dar šio klausimo tikrai neišspręsime ir būtent dėl to aš norėjau pakankamai anksti parengti savo prašymo projektą tam, kad e, prašymą galėtume patvirtinti dar iki šios kadencijos pabaigos. Tikrai nemanau, kad padarytume savo paslaugą, nukeldami šio klausimo prieimimą į kitą kadenciją. Ačiū uždėmesi. Ačiū Markui. Noriu apibendrinti. Euh, Labai atsiprašau, ponė pirmininkė, kad kišuosi, bet e, dėl pakeitimų pateikimo termino aš suprantu, kad pranešėjas sutinka su pasiūlymu, bet parlamente pirmininkai turi privilegijas, o ne pranešėjai. Pirmininkai uh, vadovaujasi pranešimais informacija, kurią pateikia uh, pranešėjai ir nustato terminus. Tokios yra parlamento komitetų veiklos taisyklės, kalba apie nuolatinius komitetus. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad pranešėjas pasitelkė įvairių komentarų, argumentų dėl e, dėrybų apie šį tekstą ritmo. Ir aš visiškai, visiškai sutinku su tuo, kad šį dokumentą reikia užbaigti prieš šio kadencijos, šios kadencijos pabaigą. Galėčiau pateikti ir kitų pavyzdžių. Aš nenoriu jų detaliai vardinti, bet e, manau, kad visi puikiai supras, apie ką aš noriu pasakyti. Tai, kad norime užbaigti dosie iki kadencijos pabaigos, e, yra labai dažnas noras. Mūsų e, kalendorius yra labai platus. Ir mūsų komiteto nuolatinis pirmininkas turėtų pagalvoti, ar pakeitimų patikimo termino nebūtų galima pamėlinti mėnesių. Ir kai mes susitarsime dėl Europos parlamento vaidmens, svarstydami įvairius abipusiškumo siūlomus principus, tada galėsime kažką padaryti, nes tas klausimas, tas principas yra pagrindinis. Aš manau, kad reikėtų šiek tiek patarpininkauti, kad šiame komitete įvyktų pirmoji diskusija dėl e, pranešėjo pasiūlymų. Todėl, ponė pranešėjau, prašyčiau pirmininko, aš tiesų prašau, neprarešėjo šio klausimo dar šiandien už, neužbaigti svarstyti ir pagalvokime e, apie socialistų frakcijos prašymą nukelti pateikimo, pakeitimų pateikimo terminą vienu mėnesiu. Ačiū. Taigi dabar baigsiu ir pateiksiu pasiūlymą, kaip toliau dirbti. Pirmiausia, terminai laiko. Gegužės 24 diena 12 val. pakeitimų teikimo terminas. Birželio 8 pakeitimų svarstymas, Ekon komitete rugsėjo 24 balsuojame, paskui plenarnėme posėdėje. Dabar sakau, kad atsižvelgiant į specifines aplinkybės, paprašysime mūsų pirmininko, pono Gutierį, kuris e, daliai diskusijos pirmininkavo, pradėti diskusiją su pranešėja, jų ir su šio pasiūlymo atstove ir apsvarstyti kitas kalendoriaus galimybės. Be to kalendorių reikėtų derinti su pirmininkaujančia valstybė. Mes norime, kad šis dosie e, pasiektų finišą kuo greičiau. Taigi, kol kas paliekame tokį e, kalendorių, koks numatytas, o ponas Gutieri su Ferberiu ir su jumis, ponė Veris, tarsis dėl geriausio sprendimo. Bet kol kas paliekam tokį kalendorių, koks yra numatytas. Aš esu tikras, ponas Gutieri jūs informuos, kai tik galės. Thank you.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 So, Mėly kolegos, e, sveiki susirinkę į svarbius balsavimus. Balsuosime dėl prašymo projekto dėl dviejų svarbių reglamentų e, kapitalų rinkų sąjungos e, reglamentavimo kontekste Norėčiau dabar surenkti bandomąjį balsavimą. Pradėkime balsuoti. prašau visų statyti balsavimo korteles į balsavimo įrangą ir paspausti mygtukus. Taigi galime pradėti balsavimą dėl pono Langino pranešimo. Dėl Emir peržiūros 77 ir 79 pakeitimas, kas už, kas prieš Manau, kad pritarta, bet pasitikslinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 78 pakeitimas atkrinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Reikia dabar atskirai balsuoti dėl 80 pakeitimo, dėl atskirų žodžių papildomų traukimo, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigėme pritarta 16 kompromisus pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisus pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 88 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 89 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisus pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 96 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta Pasitikrinkime. <clears throat> Manau, kad atmesta. Bet e, pradėkime balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Atmesta dėlė balsų daugumą 122, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 123, 24, kas už, kas prieš susilaiko. Pritata 125 už, prieš Pasitikrinkime. <clears throat> Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Lygiosios, taigi atmestas. 126, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 127, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta Ketvirtas kompromis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 120, 155 pakeitimas už prieš susilaiko e, pritarta. 154 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 156 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti, gerai pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Septintas kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 175 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso. Persvara 176 už prieš susilaiko pritarta, penktas kompromisas už prieš Elektroniniu būdu balsuojame dėl penktojo kompromisinio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis A kompromis pakeitimas atkrinta, taigi balsuosime dėl 188 pakeitimo. Kas už prieš susilaiko Manau, kad atmesta, bet vis tik pasitikrinkime, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas 190, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas 192, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas 193, kas už, kas prieš susilaiko atmestas 64, kas už, kas prieš susilaiko atmestą, ta pačia balsų dauguma, 125, kas už, kas prieš susilaiko atmestą, 8 kompromisas už prieš susilaiko pritartas, 198 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą, 201, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 202 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 203 ir 4 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 205 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 9 kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 211 už prieš susilaiko atmesta, 213 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 10 kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 217 už prieš susilaiko pritarta, 218 ir 19, kas už prieš susilaiko pritarta, 220 už prieš susilaiko pritarta, 221 už prieš susilaiko atmesta, 222 kas už prieš susilaiko atmesta, 223 už prieš susilaiko pritarta, 224 už prieš susilaiko pritarta, 225 už prieš susilaiko pritarta, 226 už prieš susilaiko atmesta, 21 už prieš susilaiko pritarta, 229 už prieš susilaiko atmesta. 230 kas už prieš susilaiko atmesta. 231 kas už prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisinis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartam. 254 pakeitimas, mm, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 12 kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 266, kas už prieš susilaiko atmesta, 15 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 273 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 274, kas už prieš susilaiko atmesta, 275 ir 76, kas už prieš susilaiko susilaiko atmesta, 277, kas už prieš susilaiko atmesta, konstatuojamas šios dalis 303 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 304 už prieš pasitikrinkime dėl 34. Balsuoti baigiame. Pritarta. 35. kas už prieš susilaiko atmesta. Keturiasdešimt pirmas, kas už prieš susilaiko atmestas, šešiasdešimt pirmas, kas už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 65, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 66, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 67, kas už, prieš, susilaiko. Pritartas 75, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 75 vardais balsavimas dėl e, viso dokumento teksto su pakeitimais. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. 46 už 5 prieš 4 susilaikė. Taigi patvirtiname teisėkros rezoliuciją, noriu pasveikinti pranešėją, dabar norėčiau jūsų paprašyti pareikšti savo ketinimus dėl kitų žingsnių. Europos liaudės partija pasiūlė šį klausimą svarstyti plenime posėdį, kaip pranešėjas noriu pritarti šiam e, pasiūlymui ir e, nepasisakyti už darybų pradžią. Taigi šį tai mes apskritai neturėtume, nereikia balsuoti dėl nieko. E, klausimas yra perkeliamas į plenarinį posėdį. Ačiū ir sveikiname. Dabar balsuosime dėl Danutas Hubner pranešimo dėl e, e, e, Kompromisas pirmasis už prieš susilaikę pritarta, antrasis už prieš susilaikę pritarta, trečiasis už prieš susilaikę pritarta, ketvirtasis už prieš susilaikę pritarta, penktasis kompromisas pakeitimas už prieš susilaikę pritarta, šeštasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Septintasis už prieš susilaikė pritarta, aštuntasis už prieš susilaikė pritarta, devintas kompromisas už prieš susilaikė pritarta, dešimtas kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 11 kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 12 kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 13 už prieš susilaikė pritarta, 227 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 14 kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 15 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. <clears throat> 225 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą, kompromisas numeris 16 už prieš susilaikę pritartą, 17 kompromisas už prieš susilaikę pritartą, 18 kompromisas už prieš susilaikę pritartą, 19 kompromisas už prieš susilaikę pritartą, 20 kompromisas uh, už prieš susilaiko pritarta, 21 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 22 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 23 kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 24 su žodinė pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta. 65 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 467 ir 473 už prieš susilaiko atmesta. 468 ir 435 už prieš susilaiko atmesta. 469 ir 471 už prieš susilaiko atmesta. 470 474. 474 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 25 kompromisas, už prieš susilaiko pritarta 26 kompromisas, už prieš susilaiko pritarta 27 kompromisas, už prieš susilaiko pritarta 28 kompromisas, už prieš susilaiko pritarta. 29 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 504 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 505 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 30 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 31 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 32 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Pritarta 303 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 554 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 555 už prieš susilaiko. Pritarta 304 <clears throat> kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 304a kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta atmesta, 569 pakeitimas už prieš susilaiką atmesta, 570 už prieš susilaiką atmesta, 305 kompromisas už prieš susilaiką pritarta, 306 kompromisas už prieš susilaiką pritarta, 576 pakeitimas už prieš susilaiką atmesta, 577 pakeitimas už prieš susilaiką atmesta, 578 už prieš susilaiką atmesta. 37 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 38 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 592 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, atmesta 599 už prieš susilaiko pritarta pritarta, šimtasis kas už prieš susilaiko pritarta, 39 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 40 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 104 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 105 už prieš susilaiko pritarta, 106 už prieš susilaiko pritarta, 107 už prieš susilaiko atmesta, 108 už prieš susilaiko atmesta. 109 už prieš susilaiko pritarta, 110 už prieš susilaiko atmesta, 111 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 111. Balsuoti baigime. Pritartas 112 už prieš susilaiko pritarta. Atmestas 113 už prieš susilaiko. Atmestas 114 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 114, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmestą. 115 už prieš susilaiko. Atmestas 116 už prieš susilaiko atmestas 117, už prieš susilaiko atmestas 119, už prieš susilaiko atmestas 120, už prieš susilaiko atmestas 124, už prieš susilaiko atmestas 41 kompromisas, už prieš susilaiko pritartas 127 pakeitimas, už prieš susilaiko atmestas 42 kompromisas, už prieš susilaiko pritarta. 129 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 130 už prieš susilaiko atmestas, antrasis už prieš susilaiko pritarta, 140 už prieš. Pasitikrinkime dėl 140. Balsuoti baigiame pritarta 43 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 44 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 174 už prieš susilaiko atmesta, 175 už prieš susilaiko atmesta, 180 už prieš susilaiko atmesta. 181 už prieš susilaiko atmesta, 45 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 46 kompromisas už prieš laiką pritarta, 47 už prieš laiką pritarta, 48 kompromisas už prieš laiką pritarta, 49 kompromisas už prieš laiką pritarta, 50 kompromisas už prieš <laughs> pritarta, 51 kompromisas už prieš laiką pritarta, 52 kompromisas už prieš laiką pritarta, 53 kompromisas už prieš laiką pritarta, 229 pakeitimas už prieš laiką atmesta. Vardinis balsavimas e, dėl e, dokumento su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 45 už, 4 prieš 5 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar vardiniu būdu balsuosime <clears throat> dėl e, pasiūlymo pradėti tarp institucinės darybas, remiantis ką tik patvirtinu pranešimu, pradėjome balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame, 47 už 3 prieš 3 susilaikė didelę balsų daugumą nusprendėme pradėti trilogo darybas. Ponai Lambersiu žodis. Gerbiamas pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kaip jūs e, vadovote balsavimui ir įsivaizduoti, kad galite netapti e, komiteto pirmininkų kitą kadenciją, jūs tikriausiai tokiu atveju turėtumėte siekti parlamento e, pirmininko posto, jūs galėtumėte konkuruoti su po kolega Vylandu ir tada pažiūrėtume, kas greičiau gali balsuoti. Dėkoju, pasvarstysiu šį pasiūlymą. Rytoj noriu pasakyti, noriu pasakyti, kad labai svarbu iš tiesų, kad per tokį trumpą laiką tokią didelę daugumą patvirtinome šiuos du labai svarbius pranešimus. Noriu pasveikinti abu pranešėjus už puikų darbą. Tai labai stiprus signalas kurį e, parlamentas siunčia tarybai, mes sugebėjome išjudinti labai e, svarbius klausimus, užtikrinti pažangą, mm, e, tvirtinant klausimus susijusius su finansiniu stabilumu